Bonsoir à toutes et à tous. Labas vakaras visiems, sveikiname visus iš Europos parlamento Briuselėje. Vyksta tiesioginės diskusijos dėl krizės ekonominių ir socialinių, socialinių aspektų. Dirbsime taip pat, e, bus televizijos tiltas su Bukareštu, kur neseniai užsidarė balsavimo apylinkės. Turime savo tarpę poną komisarą Jacques Baro, Rainer Hoffman, profesinių sąjungų e, atstovą Turime Filip Dobiuk, Business Europe atstovą, jis yra. Taip pat turime Robert Menšin, politologą Galup atstovą. Menšin Uh, us... Pone Menšonai, gal galėtumėte pristatyti paskutinės šių rinkimų tendencijas, papasakoti apie rinkėjų aktyvumą ir apie politinės tendencijas. Kalbant apie rinkėjų aktyvumą, didžiausia e, susirūpinimą kėlė tai, kad gali ateiti mažiau rinkėjų nei 2004-aisiais. Tačiau galiu Jums pasakyti, kad taip neįvyko tik tam tikrų mastų, tik tai kai kuriuose šalise. Tačiau tokiuose didelėse valstybėse kaip Vokietija pagal paskutinius duomenis maždaug skirtumas tarp 2004 ir 2009 aktyvumo yra pusės procento. Kai kuriuose šalyse užregistruotas didesnis aktyvumas, pavyzdžiui, Bulgarijoje bei, bei Latvijoje daug daugiau žmonių, žmonių atėjo balsuoti tai buvo šalis, kuriuose buvo labai aktualūs kai kurie nacionaliniai klausimai. Netgi Airijoje šiuose rinkimuose pastebėtas didžiausias aktyvumas per ilgą laiką. Ačiū. Sveikiname su ponu Baru. Ponas, pono Baro klausime, ar jūsų nuomonė vidaus rinka 27 valstybių narių gali būti tvarkoma be socialinės Europos, ponas Baru. Svarbiausia, kad būtų rasta, kaip teisingai sujungti dinamišką rinką, kur veikia teisingos konkurencijos taisyklės ir tuo pat metu, kaip visą tai sutaikyti su socialinė dimencija. Būtent to ir lauks naujasis parlamentas. E, kartu su komisija bus tengiamasi sukurti tai, kas kuria vidaus rinkos dinamizmą. Ir reikia eiti dar toliau, reikia vystyti liberalizavimą, konkurenciją, tačiau tuo pat metu nepamiršti socialinio ligmens, nes mano galva būtent dėl to reikalingos yra E, paprastesnės procedūros ir geresni mechanizmai, kad būtų galima tinkamai kovoti su nedarbu. Europa nenori atsisakyti savo žmogiškųjų išteklių, jei nuolatos reikia pabrėžti tai, kad darbuotojai kvalifikuoti išliktų. Actor, actor. Pagrindiniai socialiniai e, ES veikėjai sėkmingai kuria socialinę Europą. Aš kalbu ne tik apie politikus, bet taip pat ir apie profesinės sąjungas. Europos e, profsąjungų konfederacija visada siekia sustiprinti Europos integracijos socialinį matmenį. Ir manau, kad tam tikrų mastų netgi gerai, kad aktyvumas dar labiau neišaugo. Uh, na, galime konstatuoti, kad aktyvumas yra nepakankamas, tačiau penkių metų perspektyvoje jis yra tikrai didesnis. Mes išgyvename labai rimtą krizę, dėl jos atsiras didžiulės įtampos darbo rinkoje kurių reiktų vengti. Ir Europa, Europai dabar atsiveria proga parodyti, kad ji yra svarbi, kad ji gali pasiekti sėkmės. Mes turime bendrą e, valiutą, mes turime stiprinti socialinį matmenį ir socialinę integraciją. Pone Debriuk, tikrai įdomu, kalbant apie socialinį matmę ir socialinę Europą, šios mintis. Kal kalbant apie Europos bendrovės, kokia būtų jūsų nuomonė? Svarb, svarbu užtikrinti stiprią, sėkmingai veikiančią bendrą rinką ir praeitie mums to yra pavykę pasiekti. Mes sukūrėme milijonus darbo vietų. Ir kalbant apie socialinę Europą, tai čia svarbiausia ne tai, kiek taisyklių bandote patvirtinti ar kiek sandorių sudaroma Norėčiau jūs nutraukti. O dabar pasižiūrėkime, kasgi vyksta Rumunijoje. Rumunijoje. Turime TV tiltą. Luka Nikolesku. Sveikiname savo kolegą ir pažvelgsime, kokios tendencijos yra Rumunijoje šiuo metu. Luka Nikolesku yra Rumunijos televizijos atstovas. Labas vakaras, ponė Nikolesku. Ar galėtume papasakoti mums apie pastarąsias tendencijas Rumunijoje? Labas vakaras. Išgirdome rezultatus, socialdemokratų kairioji partija ir liberali, liberalų dešinioji partija laimėjo rinkimus, jos surinko apie 30 procentų balsų, 16 procentų surinko pozicinė viena iš partijų ir pabrėžiu, kad taip pat, kad 7 procentų surinko kraštutiniai dešinieji, jie ko gero bus išrinkti į Europos parlamentą, pastaraisiais metais jų ten nebuvo. Pone Nikolesku, ar jūsų nuomonė ekonominė krizė nulėmė kaip nors rumunų rinkėjų pasirinkimą? Gal tai turėjo takos tam, kad kraštutiniai dešiniai sėkmingai pasirodytų rinkimuose? Nesakoma, kad socialiniai nesklandumai dažnai iškelia viršų kraštutinės dešinėsias jėgas. Taip, kraštutinės dešiniosios jėgos būtent savo kampaniją rėmė tuo, kad kalbėjo apie ekonominę krizę, apie sunkumus ekonominius. O tos didžiosios dvi partijos, kurias aš minėjau, kartu yra vyriausybinėje koalicijoje. Turime taip pat pasakyti, kad ekonominė krizė nėra tokia stipri kaip kitose šalise. Pavyzdžiui, nedarbas siekia Rumunijoje tik 5 procentus ir lyginant su Ispanija tai yra tikrai nedaug. Yra tokių įmonių, kurios sėkmingai veikia. Pavyzdžiui, įmonė Dacia, kuri gamina Logan automobilį. E, pardavimai auga. Nuo metų pradžios tas augimas pastebėtas. E, Vokietijoje ir Prancūzijoje yra mokama premija už pristatytą seną automobilį ir įsigijama nauja ir tai kelia mūsų padavimus. Ačiū ponui Nikolesku. Pone Debuk, jums žodis. Um, of, uh... Taigi kalbant apie automobilių pramonę, pavyzdžiui, apie protekcionistinę sistemą. Ar sutiktumėte, kad tos pramonės svarbios tik valstybėms narėms? Mes kalbame apie vidaus rinką ir žinome, kad daug reikia nuveikti nacionaliniu mastu, e, užtikrinant ekonomikos atgyvinimo plano įgyvendinimą. Tačiau e, jeigu viena šalis kažką daro kitos sąskaitą, tai yra blogai visiems. Ir būtent todėl visada sakėme, kad vidaus rinka yra svarbiausias dalykas. Ir kalbant ne tik apie ekonominį matmenį, bet ir apie socialinį. Ir e, su kolega Hoffmanu ir bandome siekti susitarimų. Tačiau mes derantis dėl e, atlyginimų niekada negalėsime pasiekti vieningo sprendimo, kaip suderinti algas Rumunijoje, pavyzdžiui, ir Vokietijoje. Todėl turime suteikti galimybę naujoms valstybėms narėms pasivyti. Bon, ponia komisarė, kaip tuos skirtumus išspręsti, nes skirtumai yra didžiuliai. Tai yra tai, dėl ko gali atsirasti didžiulių spragų vidaus rinkoje, ponas komisaras. Pirmasis ir svarbiausias dalykas yra kova su nedarbu. Reikėtų, kad čia Europa suvaidintų jai tenkantį vaidmenį. Išklausiau pono Debuk ir suprantu, kad kai dėl darbo, dėl darbo užmokesčio lygio atskiruose valstybėse narėse, e, na, suprantama, čia dar visur tebelieka valstybių kompetencijos sritis. Tačiau pristaikymo prie globalizacijos fondas, kiti fondai turi būti naudojami taip, kad valstybės narės būtų skatinamos išsaugoti darbo vietas kad būtų galima išlaikyti e, tik iš dalies neveikiančias įmonės, kai tai įmanoma, kad žmonės būtų perkvalifikuojami. Svarbu, kad Europa e, išlaikytų savo žmogiškuosius išteklius. Ar pakanka veikti tik nacionaliniu lygiu, kai kas taip mano? East. Tai yra klaidinga. Mes Europos lygių jau pastarosius 40 metų dirbame. Europos e, profesinių sąjungų konfederacija buvo įsteigta 73 metais ir manau, kad mes pasiekėme labai daug pažangos formuodami socialinę dimenciją. Kartais tai darėme kartu su Europos verslo organizacijomis, kartais atskirai, kartais su kitais, ne visada mums sekėsi. Tačiau mums dar nepavyko E, šio to padaryti. Ponas Debiuk teigia, kad mes e, sukūrėme naujų darbo vietų. Bet problema ta, kad Europoje didėja neligybė. Pusė tų naujų darbo vietų nėra pakankamai socialiai apsaugotos. Ką mes galėtume padaryti papildomai? Uh, nacionaliniu lygiu ir Europos lygiu. Dabar mes jau turime vieningą rinką, todėl reikia sukurti originalią ES socialinę politiką. Your... Pone Mančinai, anot uh, Europos visuomenės nuomonės, kaip jūs manėte, galvojama, kad visoje Europos Sąjungoje turi būti suprantama socialinės Europos koncepcija. Citizens see Klausimas yra toks, ar ES piliečiai mano, kad Europa gali išspręsti jų kasdienės aktualiausias problemas? Čia gali susidaryti nemažas atotrukis tarp žmonių ir Europos. Ir tada kyla klausimas, kokio ligmens politikai gali piliečiams padėti. Tik 9 procentai mano, kad ES gali jų problemas išspręsti. 40 procentų sako, kad tą gali padaryti nacionalinės vyriausybės. Ir maždaug 38 procentai sako, kad tai turi būti nacionalinė ar regiono valdžia. Taigi žmonės supranta, kad ES labai toli yra nuo jų kasdienio gyvenimo. Taigi iškyla klausimas, ar E, dabartinė krizė gali būti sureguliuota regionu ar nacionaliniu lygiu. Ne, to nepadarysime. Bet turim galvoti ir ne tik apie Europą, turim galvoti apie Junktinės Amerikos valstijas ar Tarptautinį valiutų fondą, tai yra globali problema. Viena vertus, turime labai didelius lūkesčius iš visuomenės pusės, bet kita vertus, žmonės turi suvokti, kas vyksta vietos lygių, kas vyksta globaliniu lygiu. Mano nuomonė, kad Europa dabar dalyja E, žmonių suvokimas apie tai, kas didžiausia įtaka daro jų asmeniniam gyvenimui. Štai Šiaurės šalyse, Niderlanduose tik 5-8 procentai mano, kad ES turi tiesioginės įtakos jų gyvenimui. Tuo tarpu Graikija, Portugalija, Vengrija, Baltijos šalis, Rumunija, net ir Airija E, mano kitaip. Taigi net Europa nėra padalinta į rytus ir vakarus, į naujas ir senas valstybės narės. Viskas yra susijęs su žmonių asmeniniu suvokimu. Ir visa tai turi įtakos rinkimų e, rezultatams, aktyvumui. Ant. Grįžtame į Bukareštą. Komisijos narys Leonardas Orbanas. Labas vakaras. Ką Jūs galvojate apie rumunų balsavimo rezultatus? Ar rumunai nusivylė ES? Ne, aš to negalėčiau pasakyti Matome, kad labai didelė dauguma Rumunijoje pasisako palankiai ES. Tiesa ta, kad rinkėjai nebuvo labai aktyvus. Rinkėjų aktyvumas yra santykinai mažesnis negu ankstesniais rinkimais 2007 metais. Tačiau dabar akivaizdžiai matau, kad didžioji dalis europiečių pasisako už ES. Ar jūs manote, kad ES vienu ar kitu būdu nesugebėjo įtikinti Rumunijos piliečių. Kaip ten bebūtų, rinkimų rezultatai yra gana aiškus, ar ne? I, I that... Aš nemanau, kad e, problema yra susijusi su ES. Manau, kad mes rinkėjų aktyvumą turime lyginti su jų aktyvumu per nacionalinius rinkimus. Rumunijoje e, tas aktyvumas buvo mažesnis negu 40 procentų. Taigi apskritai Rumunijos piliečiai uh, E, nepalankiai žiūri į teisę balsuoti. Per daug, manau, vyksta diskusijų, nepakankamai e, gerų diskusijų vyksta apie ES, todėl ir e, susidomėjimas rinkimais į Europos parlamentą nebuvo labai didelis. Labai ačiū komisarė Orbanai už tai, kad dalyvavote šio vakaro diskusijoje. Pone komisarė, ar manote, kad ši komisija padarė klaidų, kai prasidėjo krizė? pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį. Nes, regis, tuomet komisija nesugebėjo pateikti plano, patikimo plano ES priečiams, kaip iš krizės išeiti. Atsakymas. Na, komisija vis tik atliko puikų darbą. Aišku, dėl krizės sunkumų jai kilo. Jei sunku buvo dėl to, kad vyriausybės laikėsi daugiau nacionalinio požiūrio, komisija siekė, kad uh, paramos ekonomikai planas būtų europinis, ES lygių, kad jis būtų koordinuotas. Nuo pat pradžių komisija siekė užtikrinti, kad būtų teikiamos piliečiams indėlių garantijos. Ji ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad Europa laikytųsi vieningos pozicijos. Ir vėlgi, Europos komisija turėtų dar kartą, dar geriau aiškinti, ką daro, kad būtų tinkamai reguliuojamos finansų rinkos ir kad būtų atgaivinama ekonomika. Tačiau tam reikėtų ambicingesnio biudžeto. Ar sutinkate su tuo, nes regis Baroso komisija sakosi, kad atliko ką reikia, o ką jūs manot? Aš manau, kad E, reikėtų kur kas daugiau tikslų išsikelti, negu kad buvo daroma per pastarusius penkerius metus. Reikėtų būti ambicingesniems. Matome, kokie sprendimai buvo priimti teisingumo teisme. Ir matome, kad ekonominės laisvės pagal teisingumo sprend, teismo sprendimus yra iškeliamas virš socialinių teisių. Todėl komisija turėtų aiškiai įsipareigoti suteikti prioritetą pagrindinėms socialinėms teisėms. Tai yra labai svarbu piliečiams. Aš manau, kad Europos žmonės tiki Europą, tačiau dabar jie prarado pasitikėjimą. Todėl dabar, krizės metu, mes turėtume būti kur kas veiksmingesni ir ambicingesni. Darbo laiko direktyva nebuvo pakankamai įtikinanti. Europos komisija, sureaguodama Europos teisingumo teismo sprendimą, e, bandė pakoreguoti direktyvą ir galutinis rezultatas nebuvo priimtinas. Tokiu būdu prarandamas piliečių pasitikėjimas. Sure. Tačiau grįžkime prie automobilių gamintojų. Opelis ir kitos gamyklos, prisiminkime e, automobilių gamintojus Prancūzijoje, Italijoje ir kur kitur Europoje. Ar jūs tikrai manote, kad Europos pramonė, profesinės sąjungos ir vyriausybės tikrai nori, kad Europa veiktų aktyviau? Ar egzistuoja tam tikras ekonominis nacionalizmas? Aš e, palaikau ryšį su kolegomis iš Opelio gamyklos per Europos darbų tarybą. Ir aš matau, kad jie ieško visos Europos masto sprendimo, ne tik Vokietijos darbuotojams naudingo sprendimo. O mums reikia sukurti Europos strategiją bendrai automobilių pramoniai. Neturime galvoti tik apie vienoje šalyje iškylančias problemas. Mes turime sukurti visą Europos pramonės politiką atremenčią tuos iššūkius. Ar jūs manote, kad yra reali Europos profesinių sąjungų valia, kad yra tokios valios, kuri leistų bendrai Europos mastu spręsti socialinės problemas? Paklauskite pono Hoffman. Aš grįšiu prie šio klausimo. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė komisaras. Ir taip pat jūsų klausimą, kuris yra esminis, ar ES institucijos veikė krizės metu taip, kaip turėjo, kai prasidėjo krizė. Aš norėčiau pasakyti taip, nes pirmieji ir esminių ir pozityvių veiksmų ėmėsi Europos centrinis bankas antroji institucija, kuri reagavo, tai buvo pirmininkaujančios Prancūzijos institucijos, nes pirmininkauti Prancūzija siekia, būtų mobilizuotos visos reikiamos priemonės. Na, o kai dėl komisijos, aš kartais būnu kritiko, kritiškas, tačiau aš manau, kad šiuo kartą kritika ne visada yra pagrįsta, nes komisija bandė uh, E, veikti, bandė spausti valstybės narės, kad šios parengtų nacionalinius planus. Ir tie nelaimingi 5 milijonai eurų, tas lašelis vandeninė, komisijai kainavo daugiau, labai daug pastangų, tie 5 milijardai eurų. Taigi, institucijų atžvilgių turėtume likti teisingi ir tuo pat metu turime prisiminti, kad reikalinga kombinacija tam tikra, kas primama, kas nusprendžiama ES lygių atsispindi nacionalinių lygmenių. Krizės atveju atsitiko taip pat. Ir dabar Europos parlamentas kartu su nauja komisija, naujomis institucijomis turės labai aiškiai išaiškinti, kad vienintelis kelias iš tos krizės išeiti yra kelias priimti sprendimus ES lygių. In, uh, Ko europiečiai tikisi iš kito Europos parlamento? Uh, socialinėje ir ekonominėje srityje. Uh, Nebūtinai vien tik abstrakčių dalykų. Manau, kad kai kurie aspektai mus gali šokiruoti. Pavyzdžiui, 36 procentai euroskeptikų buvo išrinkti, Austrijoje balsavo. Ir pavyzdžiui, parlamento narys Hansas Peteris Martinas surinko 18 procentų tokių balsų. Panašus dalykai vyksta Junktinėje karalystėje. Daugelie valstybių panašios tendencijos. Taigi, viena vertus rinkėjai nori uh, palaikyti asmeninius ryšius su savo renkamu atstovu. Jie siekia ne tik abstrakčių dalykų, jie norėtų, kad būtų kažkoks poveikis jų kasdieniam gyvenimui. Taigi tas santykis yra dvipusis. Jie nori kad kažkas jų, balsu, jų vardu veiktų, tačiau e, ta kultūra, terpė, kurioje tai vyksta, yra skirtinga val, skirtingose valstybėse narise. Ir, ir kartais e, žmonės daug labiau pasitikė ne savo šalies vyriausybė, o Europos parlamentu. Ir atitinkamai nori, kad Europos parlamentas darytų įtakos sritise, kurios, kuriuose gali veikti tik vyriausybė. Mažiau nei 15 procentų europiečių pasitikė Europos masto politinėmis partijomis. Taigi, santykis yra tikrai prieštaringas. Pone komisarė, jeigu nebus turima daugiau ekonominių resursų, ES nieko negalės naudingo nuveikti. Ar ES biudžetas jūsų nuomonė yra šiek tiek per mažas, lyginant su ambicijomis? Norėčiau pasakyti po žodžio apie santykius tarp Europos parlamento ir komisijos, kai dėl reitingų agentūrų, pavyzdžiui, kurios iš dalies ir prisidėjo prie krizės sukelimo, matėme, kad Europos komisija su parlamentu dirbo ranka rankon. Komisija pateikė siūlymą, parlamentas labai energingai veikdamas padėjo, kad tas pasiūlymas išvystų dienos šviesą. Na, iš tiesų, šiandien mums reikia labiau remti ekonomiką, turėti tam reikiamas taisyklės, mums reikia tinkamai tvarkyti turimą infrastruktūrą. Ir būtent dėl to reikėtų, kad būtų galima teikti autonomiškas paskolas. O tam išteklių neturime. Tam reikėtų daugiau lėšų, tam reikėtų daugiau galbūt nuo savųjų išteklių. Europos investicijų bankas vis tik savo vaidmenį suvaidino. Nepamirškime paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir Europos automobilių pramoniai. Kalbant apie biudžetą, ar reikėtų didesnio ES biudžeto. Reikia daugiau finansinių išteklių ir iš tikrųjų reikia didesnio AS biudžeto. Reikia, kad daugiau investicijų ateitų iš struktūrinių fondų į ne, novatoriškų sprendimų sritį. Reikia stiprinti Europos socialinį fondą. Ir visas ES biudžetas šiuo metu yra vieno BVP dydžio mums reikia europietiškų išteklių Europos masto apmokestinimo sistemos. Bet problema yra ta, kad balsuojant taryboje reikia vienbalsiškumo šiais klausimais ir ne visos valstybės dar yra pasirengę palaikyti šį požiūrį. Jeigu panagrinėsime šių rinkimų rezultatus ir netgi atsižvelgiant į labai mažą rinkėjų aktyvumą, tai nebūtinai reiškia rinkėjų reakciją ar požiūrį į Europos parlamentą. Galbūt tai yra požiūris į valstybių narių politiką, į, į valstybių narių priimamos sprendimus taryboje. Pone Debuk. Ar jūs manytumėte, kad didesnis ES biudžetas reikštų didesnės išlaidas? kai biudžetas didesnis, išlaidos visada e, didesnės, nes kai suteiki politikams valią, jie išleidžia tuos pinigus. Tačiau klausimas yra, kas pasirūpins tuo perkelimu, didinimu. Jeigu didinsite ES biudžetą didindami mokesčius, tai neišeitis kalbame ne tik apie lėšų perkelimą, perskirstimą, bet ir galių perkelimą. Kaip ką tik sakiau, tai yra svarbiausios diskusijos, kurios dar vyks. Jūs klausėte manęs apie profsąjungas. Mes esame pasirengę e, socialiniam dialogui. Mes žinome, kad Europos socialinės apsaugos sistemos yra svarbiausias dalykas, ypač krizės metu. Mes esame pasirengę e, dirbti drauge, bet turime taip pat suvokti, kad dar daug reikia padaryti nacionaliniu lygmeniu teigiame tai ne dėl to, kad kažko nenorime daryti Europos lygmenių, bet todėl, kad nacionaliniu lygmeniu kai kurie žingsniai yra daug e, efektingesni. Taigi esame pasirengę dirbti, bet turime išsiaiškinti, kur dėrybos būtų veiksmingiausios. Turite pusę minutės pasakyti, ko Europos piliečiai tikisi iš didesnio biudžeto, iš daugiau Europos. It's a very controversial tai labai prieštaringa tema. Jeigu bandysime išsiaiškinti, ko žmonės nori, socialinės apsaugos ir kitų dalykų, aš 80-90 procentų juos sakys taip. Kai paklausiu jų, ar norite mokėti didesnius mokesčius, 80 procentų atsako ne. Na, mes čia turėtume kalbėti apie investicijas. Mes nekalbame apie tai, kad Europa tiesiog švaisto pinigų savo pačios funkcionavimui. Ne, tų lėšų mums reikia investicijoms. Čia galiu pasis, pasakyti, kad lėšos reikalingos, pažiūrėjau, transeuropinių tinklų vystimui. Ir čia tos lėšos tikrai reikalingos, galėtų dirbti daugybė žmonių. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū Bukareštui. Lioną kviečiame, kolegas iš Liono.